Labadiena kolegos, tęsėme posėdį. Vakar dienos posėdžio protokolas ir patvirtinti tekstai yra išdalinti. Ar turite komentarų? Panašu, kad ne. Tuomet protokolas.